Tas dokumentas, kurį mes dabar rašome, yra tik tai naujo darbo pradžia. Ačiū pirmininkė. Gracias, Ačiū ponė Ek. Baigėme diskusiją. Balsavimas vyks rytoj. O dabar periname iš karto prie kito darbo atvarkės klausimo ir čia pasinaudosiu progą jums priminti, kad turime baigti vidurnaktį. nes e, nuo vidurnakčio e, gali iškilti problemų e, dėl vertimo. Ne tik šiandien, bet ir rytoj. Todėl prašau kalbėti kuo trumpiau ir kuo racionaliau naudotis jums skiriamų laiku. Kitas darbo atvarkės klausimas - pono Koelio pranešimas. Šengeno akinuostatų susijusių Šengeno informacinė sistema taikymas tokiuose valstybėse kaip Bulgarija ir Rumunija. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjui Karlui Koelio. Keturios minutės jums. Muchas gracias, senor. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarė Malmström, mėly kolegos. Aš norėčiau išsakyti keturias svarbiausias pastabas. Visų pirma, dėl vertinimo proceso. Po to, kai 2007 metais Bulgarija ir Rumunija įstojo Europos Sąjungą, jos daug dirbo siekdamos įsilieti į Šengeno erdvę. Jos siekia, kad ES primtų sprendimą atverti savo sienas Buvo imtasi visų reikalingų žingsnių dėl šiandieno akį perėmimo, turiuomenį ir duomenų apsaugą, ir šiandieno informacinę sistemą, ir um, taisyklės dėl sausumos, oro sienų, dėl vizų informacinės sistemos. kai tik šios naujosios valstybės narės bus pasirengusios jos turės būti įvertintos. Na, o vertinimo rezultatai yra pagrindinė sąlyga, norint integruoti šias šalis į Šengeno informacinę sistemą. Tai yra iš ankstinė sąlyga, norint panaikinti pasienio patikrą ties Bulgarijos ir Rumunijos sienomis. Kol kas mes dar nesame gavę vertinimo ataskaitų. Na, o Europos parlamentas turėtų gauti visą reikalingą informaciją laiku, tam, kad galėtų pateikti visapusiškai pasvertą nuomonę. Europos parlamentas nekarta reikalavo Europos e, tarybos, kad šioji pateiktų e, dokumentus. Rumunijos ambasadorius pasiūlė sprendimą mes gavome ir slaptus dokumentus, bet nuo jų buvo pašalinta žyma, kad jie yra slapti. Man atrodo, kad yra ir daugiau problemų dėl dokumentų. Kiek įmanoma greičiau reikėtų pasiekti sustarimą tarp tarybos ir Europos parlamento dėl slaptų dokumentų perdavimo. Dėl Bulgarijos vertinimo buvo pastebėta klaidų įgyvendinant e, Europos tarybos rekomendacijas. Taip pat buvo konstatuota, kad kyla sunkumų dėl keitimosi duomenimis. Bulgarija toliau stengiasi įgyventinti e, rekomendacijas, na, o balandžio 27 dieną taryba nusprendė, kad Bulgarija įgyvendino visus reikalavimus. Dėl Rumunijos buvo pastebėta spragų keliose sritise dėl asmens domenų apsaugos ir dėl domenų apsaugos išteklių. Taip pat buvo problemų ir dėl e, datų, kada nuolat, turėtų, kada nuolat turėtų būti palyginami duomenys. Taigi, buvo problemų dėl duomenų apsaugos, bet dabar e, Rumunija tas problemas jau išsprendė, kaip ir Bulgarija. Na ir galiausiai, pirmininkė, dėl Šengeno vertinimo procedūros. Mes manome, kad kiek manome greičiau reikėtų sukurti europinę vertinimo sistemą, kuri būtų skaidresnė, suprantamesnė. Ta sistema turėtų būti skirta Šengeno gyventinimo vertinimui komisija turėtų kiek įmanoma greičiau pasinaudoti savo iniciatyvos teisę ir pateikti atitinkamą pasiūlymą. Ačiū. Ačiū, ponia Koelio. Dabar komisarė Melmstrom pateiks komisijos nuomonę. Ačiū, ponia Koelio, ponios ir ponai. Aš esu įstikinusi, kad Bulgarija ir Rumunija padarys viską, kad pasiektų, e, padarytų viską iki 11 metų kovo o komisija rems abi šalis, kad jos galėtų sėkmingai įveikti šiandieno įvertinimą. Tai yra tarybos e, pareiga vykdyti šį vertinimą ir pagal šį vertinimą taryba nuspręs ar panaikinti vidaus sienų kontrolę. Šis vertinimas vyksta, todėl per anksti dar yra vertinti pasirengimo būklę. Tačiau pirmieji žingsniai buvo sėkmingi, tai yra patvirtinta dėl duomenų apsaugos, E, pozityvaus įvertinimo ir dėl to Bulgarija ir Rumunija gali prisijungti prie šiandieno informacinės sistemos. Europos parlamentas, kaip siūlo ponas Koelio, turėtų uh, informuotų tarybą ir komisiją apie įvertinimą, kad valstybės narės tarybai turi pranešti tarybai apie jų pasirengimą ir tuo pagrindu pagal esamas teisės aktus taryba turėtų informuoti parlamentą atitinkamai apie tai ir šiame kontekste norėčiau e, priimti jūsų pasiūlymą ir patvirtinti, kad aš e, netrukus rudenį pasiūlysiu naują vertinimo mechanizmą po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Dėl jūsų išdėstų priežasčių. Aš manau, kad abi valstybės narės ir parlamentas turėtų būti įtraukti į šį mechanizmą. Valstybės narės turėtų būti įtrauktos dėl to, kad galėtų tarpusavėje pasikėti taik, dėl sugebėjimo taikyti visas priemonės, kurios leidžia panaikinti sienų kontrolę. Ypač kiek tai susijęs su išorės sienomis, vizų ir policijos bendradarbiavimu. O Europos parlamentas turėtų būti įtrauktas, e, kai bus vertinami rezultatai. Su šiuo mechanizmu e, komisija pataisytų dabartinę sistemą, jo, panaikintų jos trūkumus. Dabar, aišku, nėra po vertinimų jokio testinumo ir rekomendacijos ne visada įgyvendinimos. Taigi parlamento parama šiame procese yra labai e, vertinga. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū ir toliau stabdysiu e, narius, kurie kalbės per ilgai. Tik tokiu būdu galėsime baigti posėdį laiku. Jeigu 10 sekundžių per ilgai kalbėsite, aš nutrauksiu. Pirmiausia, ponia Nedelčiava, EPP vardu. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Sveikinu poną Koelijo parengus pranešimą apie pažangą remiantis e, duomenų apsaugos vertinimo pozityviais rezultatais, galima nustatyti datą, nuo kada galima būtų taikyti šiandieną informacinę sistemą Bulgarijoje. Bulgarijai įstojus į ES ir prisijungus prie, prisijungimas prie SIS kelia entuzijazmą tarp visų bulgarų. Tai yra galimybė panaikinti sienų kontrolę. Tai yra sėkmė kuri, kuri, kuri pasiekta Bulgarijos vyriausybės pastangomis, kurie stengiasi e, pasivyti praleistą laiką. Šengeno erdvė ne tik judėjimo laisvė, tai reiškia ir stipresnį muito, muitinių bendradarbiavimą, ypač kai kalbama apie e, prekybą žmonėmis ir e, prekių judėjimą. Šengenas yra dalis Bulgarijos svajonės prisijungti prie Europos, bet žinoma, tam reikia atsižvelgti ir į rekomendacijas. Aišku, kad testinis procesas garantuos, kad dialogas tarp mūsų toliau tęsės ir toks dialogas užtikrins, kad Bulgarija ir Rumunija pagrindinės teisės traktuos taip, kaip reikia. Ačiū. Toliau panas Ensijų, dvi minutės, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū, kolegos, komisarė, pirmininkė. Vakar šventėme 25-asis metinės to neprecedentiško įvykio tai yra Europos judumo ir sienų kontrolės panaikinimo 25-asias metinės. Šengenas yra vienas svarbiausių įvykių Europos istorijoje, turinčių poveikį žmonių kasdieniam gyvenimui. Kitas komisijos narys yra sakęs, kad Šengenas yra vienas, viena didžiausių ES sėkmių. Taigi, aš sakau, sugimimo diena Šengene, sugimimo diena laisvė ir mums visiems e, gimtadienio dovana būtų tų sienos kontrolės e, veiksmų panaikinimu. Šios dvi šalis tikrai yra pasirengusios pademonstruoti, kad jos gali būti šengeno sistemos dalimi, o tai bus e, nauda Bulgarijos, Rumunijos ir visos ES piliečiams visai tikrai Europai be sienų. Žinoma, šios dvi šalis turi laikytis e, kelio gairių, kurias išdėstė joms, e, parengė joms komisija. Žinoma, parlamentas atliko savo darbą, garantuodamas valstybių narių teisės. Tai yra geras bendradarbiavimo tarp Europos institucijų modelis. Šis procesas duos vaisių labai greitai e, visų bendrai naudai. Tačiau aiškiai turime pasakyti, kad ES turi galvoti tik apie tai, kaip e, pasitarnauti piliečiams, užtikrinti jų laisvę. O naujoji vertinimo sistema, pasak pono Koelio, leis mums visiems pagerinti e, lygybę, judumą ir laisvę Europoje. Ačiū dabar liberalų frakcijos vardu, ponia Grisbek. Vieną minutę. Pirmininkė, komisarė, mėly kolegos, prieš kurį laiką mes šventėme Šengeno sistemos metinės. Šį vakarą ketiname žengti dar vieną žingsnį dėl tarybos sprendimo. Taigi mes žodžius iš tikrųjų verčiame veiksmais. Būtinos sąlygos tam, kad būtų panaikinta suomių kontrolė Bulgarijai ir Rumunijai ir sėkmingai įgyvendinamos ir abi šalis bus pasirengusios atlikti tai, kas būtina užtikrinant duomenų konfidencialumą, kad abi šalis būtų integruotos į Šengeną, užtikrinant e, taiką ir klastėjimą ne tik toms šalims, bet visam kontinentui ir padedant e, kovoti su nelegalia migracija, tarptautiniais nusikaltimais. Ir mes pirmininkas nutraukė kalbančiąją. Toliau sveikiu žodį, pana Išdanokai, vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, gerbiama komisarė, mėly kolegos. Mes kalbame apie labai svarbų klausimą. Aš esu iš vienos iš naujųjų valstybių narių ir puikiai prisimenu situaciją, kai Latvija norėjo įstoti Šengeno erdvę. Taigi, remdamasi savo patirtimę, aš tikrai labai sveikinu Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Šengeno erdvę. Vis dėlto buvo pastebėta keletas silpnųjų pusių ir pritarėme pranešėjai, kad reikėtų pakartotinio vertinimo. Uh, turėtų būti atsižvelgta ir mūsų susirūpinimą dėl domenų apsaugos. Galų gale norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, kad kas siūlė pranešėjas, reikia naujo Šengeno akį vertinimo mechanizmo. Į tą mechanizmą turėtų būti įtrauktas ir Europos parlamentas. Ir aš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 Por lo menos... Deja nėra vertimo į jokias kalbas. Ar dabar mane gerai girdite, taip? Yep. Yes, please. Okay, thank you. Rumunija ir Bulgarija priejau į dorobę. Rumunija ir Bulgarija 2007 metais įstojo Europos Sąjunga ir dabar labai malonu, kad galime aptarti e, tarybos sprendimą dėl to, kaip Šengeno aki komuniter įgyvendino dvi naujausias ES valstybės narės. Aš manau, kad tai labai svarbu, norint panaikinti vidinių sienų kontrolę ties Bulgarija ir Rumunija. Mes džiaugiamės pasiektą pažangą sienų kontrolės srityje. Kaip bus pašalinti paskutiniai trūkumai, Bulgarija ir Rumunija turėtų iki 2011 metų spalio mėnesio perimti ir Šengeno antrąją informacinę sistemą. Tai reikštų, kad šios dvi naujos valstybės narės taip pat galės uh, prisijungti prie Šengeno erdvės ir tai pasitarnaus tiek tų šalių, tiek ir visos ES piliečių labui. Ačiū. Panas Bafton. Šengenas buvo susitarimas dėl e, žmonių ir prekių laisvo judėjimo. Ir tos priemonės šiandien turi užtikrinti žmonių saugumą e, jų žemė. Nors Junktinė karalystė nepriklauso Šengeno akiai, mes naudojame Šengeno informacijos aspektus kovai su nusikalstamumu. Tuo pat metu e, Šengeno sistema ir jo akiai suteikia platesnę platformą tarptautiniam nusikalstamui ir korupcijai. E, uolesniems nusikaltelėms. E, dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie SIS, pirmiausia, turėtume klausti, ar tos valstybės iš tiesų gali užtikrinti reikalingą kontrolės lygį valstybės viduje, kad jos garantuotų laisvą judėjimą visame žemynė. Buvo didelis pasipriešinimas prie uh, perėjimo prie Šengeno informacinės sistemos antrojo etapo, ypač galvojant apie jo uh, E, kainą ir veiksmingumą. Junktinė karalystė reikalauja griežtų tikrinimų ir nedalyvauja e, sistemoje, kai leidžiama keliauti be pasų. E, Bulgarijos ir Rumunijos informacijų sistemų problemos trukdo šiandienos sistemos geram finansavimui, nes neužtikrina geros sienų apsaugos. Šengeno e, sistema prisideda prie prekybos, e, prie nelegalios prekybos E, sienų apsauga ir apsaugos lygis priklauso nuo kiekvienos valstybės narės sugebėjimo užtikrinti deramą tikrinimą. Šengeno informacijos sistemos išplėtimas stiprina korupcijos galimybės ir nusikalstamos veiklos plė, tinklų plitimą. Lygiai taip pat e, valstybių narių gilesnis integravimas į Schengeno sistemą reikalauja Schengeno sistemos priemonių griežtesnio taikinimo, ypač kai galvojam, taikymo, ypač kai galvojam apie SIS 2 atsiradimą. Uh, Pavyzdžiui, kaip galime pozityviai vertinti biometrinių duomenų saugojimą. Kai kas bijo, kad sistema gali būti panaudota kontroliuoti žmonės politiniais sumetimais. Informacija surinkta tokiu būdu gali būti panaudota politiniams tikslams. E, Rumunija ir Bulgarija prisistojus prie Schengeno aki rizika dar labiau padidėja. Dabar Schengeno informacijos sistema gali naudotis maždaug 500 tūkstančių kompiuterių. Niekas negali žinoti, e, kad tuose kompiuteriuose nėra blogos, piktybinės e, programinės įrangos. Šnipinėjimo programinė įranga gali būti panaudota. Kuo platesnė sistema, tuo daugiau nuomenų yra prieinama tokiems piktybinėms tikslams ir vis daugiau nusikaltelių gali pasinaudoti tokią sistemą. Valstybės narės turėtų pademonstruoti ypatingai pažangęs saugumo priemonės. Tačiau net ir tokiu atveju negalima atmesti pažeidimų ar klaidų galimybės ir tai, ko sukompromituotų visų esančių sistemoje saugą. Ačiū. Ačiū. Dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų etapo. Penki parlamentarai paga, uh, buvo pastebėti pirmininko. Perinam, pr pirmiausia, ponė Antonesku, vieną minutę. Šedinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik padėkoti pranešėjai, ponui Koelio, už tai, kaip jis šį klausimą išsprendė ir pasveikinti jį atlikus tokį darbą. Aš remiu visas pastabas, kurias jis ką tik išsakė. Ne tik dėl duomenų apsaugos įvertinimo, bet ir dėl kitų sričių, kurios dar turi būti įvertintos. Taryba turėtų užtikrinti, kad visa reikalinga informacija būtų suteikta parlamento nariams, kad Europos parlamento nariai galėtų priimti teigiamus, t, t, tinkamus sprendimus. Aš tikiuosi, kad mes priimsime sprendimus žinodami visus faktus. Ačiū. Toliau ponė Vačesku. Senora Vačesku, tiene la palabra. Thank you, Mr. President. Primul... Pone pirmininkė, acest raport atât de important pentru România și Bulgaria și să fac următoarele precizări. Dėkoju. Pirmiausia, noriu pasveikinti pono Koelio. parengus tokį svarbų Rumunijai ir Bulgarijai pranešimą. Rumunijoje yra priimtas įsakymas neseniai dėl asmenų apsaugo, duomenų apsaugos. Ir tai yra pažangus žingsnis mūsų valstybė, nes mes norime prisijungti prie Šengeno Mūsų ministerija neseniai pastaraisiais mėnesiais pasiekė pažangos ir 2011 metais turėsime kur kas aiškesnių duomenų apie priemonės, kurių imtasi. Be to, tai turės įtakos jūrų informacijos sistemai. Mes kursime naujus departamentus, bendradarbiausime su Frontexu ir kitomis organizacijomis Luhan. Ačiū, ponė Pačesku. Toliau ponas Luhan. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau și eu să mă adaug pe... Ačiū. Visų pirma, noriu taip pat prisijungti prie sveikinimų pranešėjui, ponui Koelio. Jis tikrai smarkiai padirbėjo Rumunijos ir Bulgarijos labui. Noriu atkreipti jūsų, jūsų dėmesį į tai, kad Rumunija yra tikras geros praktikos pavyzdys, kai kalbama apie saugumą jūrų transporto srityje. Rumunija ir Bulgarija atitiko visas sąlygas, kad galėtų prisijungti prie SIS sistemos. Ir todėl aš manau, kad komisija taip pat turi įsitraukti ir suteikti paramą šiems dviem šalims, kad jos galėtų sėkmingai atlikti kitus įvertinimus ir kad mes galėtume tapti Šengeno zonos dalimi. Tai yra plėtra pagrįsta laisvės e, vertybėmis. Ačiū, ponas Sikerskis. Europai naudojasi sistema, kuri leidžia laisvai žmonėms judėti. Tai yra puikus ES pasiekimas. Tačiau tai vyktų kasdien, reikia turėti tinkamą techninę infrastruktūrą, kad būtų stebimi šie procesai. Iš savo patirties žinome, kad šalių, šalims tenkinti užduotis prisijungiant prie Šengeno ir įvykdyti įsipareigojimus. Tai yra visų mūsų, visų bendram labui, todėl reikia standartai turi būti vykdomi. Ačiū paskutinis kalbėtojas, ponas Borisas. Pone pirmininkė, noriu padėkoti ponui Koelėje, kuris yra mūsų ekspertas Šengeno klausimų. Jis padirbėjo puikiai. Ir malonu, kad darbo grupė teigiamai įvertina Bulgariją ir Rumuniją ir panaikintos visos problemos, kad būtų pasiektas tenkinantis rezultatas. Aš manau, kad išorės sienų apsauga yra labai svarbus dalykas Žinoma, mes ir toliau dirbsime, kurdami SIS-2 ir biometrinės sistemas, tačiau nepamirškime, kad šis procesas dar mūsų laukia. Noriu palinkėti mūsų Rumunijos ir Bulgarijos draugams to paties, ką mes patyrėme kartu su Čekija ir kitomis šalimis, kai e, buvo panaikinta sienų kontrolė mums. Tai iš tikrųjų yra istorinis skyrius tų šalių istorijoje ir aš tikiuosi, kad e, šalis vykdys visus reikalavimus ir taip pat ir komisijai rinkiu visokiojopos sėkmės. Ačiū kolega, pana Melstrom. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Neturiu ką daug papildyti, nes atrodo, kad visi bendrai sutrėmė. Aš pritariu tiems, kurie sakė, kad iš tikrųjų E, šią savaitę turėjome progą švesti. Šengeno zona iš tikrųjų yra pasiekimas. Mes galime didžiuotis, kad galime užtikrinti laisvą žmonių judėjimą be sienų Europoje. Aš tikiuosi, kad Šengeno erdvė netrukus padidės, išsiplės prisijungus dar dviem šalims, o prisijungimas prie Šengeno informacinės sistemos yra pirmas svarbus žingsnis. Dar reikia nuveikti šį beitą e, šiose šalyse, Kai kalbam apie vizas, policijos bendradarbiavimą, teismų proces, procedūras, taip pat organizuoto nusikalstamumo srityje. Ir, aišku, aš ir pati lankysiuosi tose dviese šalise, kad padėčiau e, vietoje jiems siekiant pažangos. Ir noriu padėkoti toms šalims už jau pasiektą pažangą. Kai kas jūsų sakė, kad labai svarbu, kad ir kitos valstybės narės pamatytų, jog yra konkrečių rezultatų, kad mes galėtume sulaukti sėkmingos pabaigos. Ir, aišku, padidintume sistemos skaidrumą, padidinti Europos parlamento įsitraukimą, vertinant ir gyvendinant visus, visus reikalavimus. Tai yra labai svarbu ir aš tikiuosi, kad galėsime kartu dirbti rengdami vertinimo mechanizmą. Savo ruoštų noriu padėkoti Bonai Korijo už jo nudirbtą darbą ir e, lauksiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū, ponė komisarė. Šią diskusiją užbaigti suteiksime žodį ponui Koelio, pranešėjai. Jūs turite dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Keturi dalykai pabaigai. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegams už malonius žodžius. Taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradavimą. Antra, plačiai sutrėme šiuo klausimu visoms iniciatyvos tarėme taip, tačiau taip pat turime reikalauti, kad Europos parlamentas būtų informuojamas ir kad po šešių mėnesių jūs grįšite pas mus ir papasakosite mums apie rekomendacijas, kurios dar neįgyvendintos. Trečia, noriu priminti, kad tai yra pirmasis žingsnis, reikės imtis ir tolesnių žingsnių, kaip komisarė mums čia teisingai primonė. Ir ketvirta, Noriu pasveikinti komisarę Malmström, e, padėkoti už tas garantijas, e, kurias ji mums pateikė, kad rudenį ji pateiks mums teisėkuros iniciatyvą dėl vertinimo sistemos. Šios dvi šalis yra vertinamos kol kas vien tik tai karyb, tarybos. Mes norime, kad būtų tinkama europinė vertinimo sistema, kaip sakė komisarė, kuri įtrauktų visas institucijas, tiek komisiją, tiek Europos parlamentą. Mums reikia europinės vertimo sistemos, kuri nebūtų pagrįsta dvigubai standartais. Negalime iš šalių, kurios nori prisijungti e, prie Šengeno, kad joms būtų taikomi griežtesni kriterijai negu šalims, kurios jau yra Šengeno erdvėje. Visi, kurie yra sistemoje ar nori prisijungti prie jos, turi pademonstruoti, kad laikosi Šengeno akiai ir pateikti įrodymus, kad tinkamai saugo išorės sienos. Tik tai tokiu būdu galime pateikti saugumo garantijas savo piliečiams. Labai ačiū. Dėkoju už Jūsų nuveiktą darbą. Galime baigti diskusiją šiuo klausimu. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Na, o dabar galime pereiti prie